vis naujų idėjų ir greičiau mm, pakviesti visus jūs į šitą konferenciją, į šitą susitikimą. Grazie, komisario Barnier. La... Ačiū, komisario Barnier. Man atrodo, kad, žodžiu, mes jau baigėme diskutuoti šiuo klausimu. Rytoj vidurdienį toliau kalbėsime. Toliau, man atrodo, pagal programą turime transporto priemonės, tai yra dviračių, triračių transporto priemonė bei keturačių patvirtinimas rinkos priežiūra. Taigi mes kalbame dėl dviračių, triračių transporto priemonė, keturačių patvirtinimo ir rinkos priežiūros. Pane, ką jums žodis. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, dabar kalbame apie klausimą, kuris e, aptariamas jau kurį laiką ir kuris yra labai svarbus vidaus rinkai. Kalbame ne vien apie įvairių transporto priemonių techninės specifikacijas, bet e, kalbame ir apie rinkos priežiūrą. Pirmiausia, techniniai dalykai. Jau dviejus metus labai daug kalbame apie skirtingas šio teisės akto, šio projekto dalis. Kartu su panu Panceri mes rengiame nuomonės dėl transporto priemonių ir mes susitarėm, Priemė bendrą sutarimą dėl skirtingų transporto priemonių kategorijų. Įtraukėme į savo pranešimus visureigės transporto priemonės ir nekeliais važiuoti pritaikytas transporto priemonės. Taip pat dėl motorolerių nusprendėme, kad reikėtų tolesnių diskusijų dėl to, ar reikia atskirų teisės aktų šioms transporto priemonėms. Turime galvoti apie šių transporto priemonių pasikeitusias, pasikeitusią gamybą ir ar šios transporto priemonės yra taršios. Mes turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti mūsų gyventojų, ES piliečių saugumą besinaudojančių šiomis transporto priemonėmis. Pirmininkaujant Danijai buvo gerokai pasistumėta sprendžiant šiuos klausimus. Norėjau padėkoti ir komisijai bei tarybai už iki šiol nuveiktą darbą. Dabar norėčiau kreiptis į komisiją dėl deleguotų ir įgyvendinimo aktų. Mes nusprendėme, kad privačiam sektoriui pakaktų laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Tačiau jeigu tęsis be galo be kraštų šios diskusijos dėl deleguotojų ir gyvendinimo aktų, tai privatus um, sektorius patir sunkumų. Tai aš norėčiau, kad komisijos narys patvirtino mums, kad komisija yra pasirengusi sparčiai spręsti visus šios klausimus. Dar aktualus mums klausimas yra tarša ir komisija mm, taip pat diskutuoja šiais klausimais. Mums aktualūs ne vien standartai ir taršos lygis, turime kalbėti ir apie su to susijusias sąnaudas. Pavyzdžiui, neseniai kalbėjome apie e, motorinius dviračius, kurie yra įtraukti į mašinų direktyvą ir jų maksimalus greitis 25 km per valandą. Jeigu vis dėlto bus padidinta šių transporto priemonių gale, tai padaugės nelaimingų atsitikimų kelyje. Taigi iš tikrųjų, kuriame tekste turėtų būti įtraukti reikalavimai šioms transporto priemonėms. Mes turime labai rimtai žiūrėti į visus standartus. Grazie, Presidente. Liter... Ponas Panceti, jums keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Ko gero, 2010-aisiais dar pradėjome visą teisėkuros procesą susijusiu su šiais klausimais ir iš tikrųjų e, porą metų viskas jau trunka, pasikeitė trys pirmininkaujančios valstybės ir metas, ko gero, būtų padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijų procese, dėkoju šešėlinėms pranešėjams, dėkoju visiems mm, bendradarbiavusiems parlamento nariams, komisijai ir Svarbu, kad pavyko pasiekti sutarimo pirmojų svarstymų, tai yra didelis pasiekimas šio teisės akto klausimų. Aišku, mums svarbu susitarti dėl bendrų standartų susijusių su miškų ūkio ir žemės ūkio transporto priemonių patvirtinimu. Tai svarbu, kuriant vieningą rinką, užtikrinant kelių saugumą ir saugant aplinką. Taigi svarbu tai, kad į 7 ir 8 straipsnius yra įtraukti nauji reikalavimai, tai galime vertinti kaip Europos parlamento sėkmę. Mums pavyko įtraukti reikalavimus susijusius su saugos padidinimu. Ir šie reikalavimai padės išvengti tokių nelaimingų atsitikimų, kurie dažnai pasitaikydavo anksčiau. Taip pat mes įtraukėme reikalavimus susijusius su rinkos priežiūra ir turime užtikrinti, kad šios nuostatos būtų tinkamai įgyvendinamos. Reglamentas taip pat padės užtikrinti pramonės konkurencingumą, nes bus Įvesti aiškus tipo patvirtinimo reikalavimai, padidintas skaidrumas ir sumažinta biurokratija. Dabar galiojanti direktyva ir dar gal 25 ją papildančios direktyvos, taigi verta turėti visus reikalavimus viename reglamente. Taigi reglamentu yra pasiekiamas ir supaprastinimo tikslas, ir vidaus rinkos reguliavimas, ir skaidrios ir konkurencingos aplinkos užtikrinimas. Ir šis reglamentas padės sustiprinti šį pramonės sektorių ir stiprinti gamybą. Taigi, mūsų nuomonė pasiekti tinkami politiniai kompromisai, buvo sėkmingai bendradarbiaujama, tinkamai kartu dirbama siekiant bendro tikslo. Taigi dabar jau galime kalbėti apie reglamentą, kuriam pritarė parlamento dauguma. Parlamentariai. Dabar komisijos vardu ponas Tajani. Pirmininkė, Europos parlamento nariai, man labai malonu lankytis parlamente Ypač todėl, kad dabar baigėme labai ilgai trukusią ir sudėtingą procedūrą, kurią siekime patvirtinti du teisės aktų tekstus, kurie yra labai svarbus techninių požiūrių ir kurie sumažins galiojančių teisės aktų skaičių. Taip pat džiaugiuosi todėl, kad kalbant apie žemės ūkio ir miškų ūkio transporto priemonės, kai vyko mano kandidatūros klausimai, aš prisėmiau tam tikrų įsipareigojimų šioje srityje ir manau, kad juos vykdžiau ir žinoma, čia visada jaučiau ir Europos parlamento paramą. E, kaip sakė ponas Panseri, dėrybos buvo ilgos, tačiau manau, kad pasiektas e, teigiamas rezultatas. Noriu padėkoti abiems pranešėjams, taip pat šešėliniams pranešėjams. Kompromisiniai tekstai yra įvairių konstruktyvių diskusijų, taip pat ir su taryba ir komisija rezultatas. Tos diskusijos vyko dviejus metus, nes, kaip jau sakiau, ši tema yra labai sudėtinga ir techninė. Noriu akcentuoti, kad nauji teisės aktai turėtų pagerinti šių transporto priemonių aplinkosaugos e, rodiklius, o tai bus naudinga ES piliečiams. Mes taip pat numatėme atitinkamą laiką, kad e, atitinkami pramonės sektoriai galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Be to, šie nauji teisės aktai padės įmonėms sumažinti išlaidas. Taigi manau, kad pasiekėme įvairių teigiamų rezultatų ir šių dviejų teisės aktų patvirtinimas yra didelis žingsnis pirmin siekiant e, reguliavimo supaprastinimo ir apskritai geresnio reguliavimo bei vidaus rinkos stiprinimo. Tai akcentavo ir abu pranešėjai. Šiuose, šiais dviem reglamentais mes pakeičiame maždaug 40 direktyvų, prie kurių dar buvo daug ir įgyvendinimo teisės aktų. Ir aš taip pat labai atidžiai stebėsiu tai, ką minėjo ponas Vandenkamp. Mums taip pat pavyko padidinti ir dviejų standartizavimo sistemų nuoseklumą. Dabar norėčiau atkreipti keletą dalykų, atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos yra svarbi, kad būtų sukurtos vienodos konkurencinės sąlygos. Taip pat e, teisės aktuose numatomi rinkos priežiūros reikalavimai ir taip pat įvairių transporto priemonių kategorijų klasifikavimo suvienodinimas. Tai čia turiu galvoje ir ne kelių transporto priemonės ir tam tikras kitas transporto priemonės, kurios pateks į abiejų reglamentų taikymo sritį. Kitas dalykas - transporto priemonėms keliami aplinkosaugos reikalavimai. Į tai aš dabar per daug nesigilinsiu, nes tai jau aiškiai pristatė abu pranešėjai. Taigi aš miniu tik tai keletą dalykų iš labai ilgo parlamento tarybos ir komisijos suderinto e, klausimų sąrašo. Noriu dar kartą padėkoti Europos parlamentui. Dėkoju už tai, kad parlamentas man suteikė galimybę prisiim, prisiimti įsipareigojimą. Aš jį prisiminiau ir parlamento, ir visos, visų piliečių akivaizdoje. Dažnai mumis nėra pakankamai pasitikima, bet manau, kad jeigu mes dirbsime gerai ir vykdysime savo pažadus, tai bus atkirtis tai kritikai, kurią girdime. Ačiū komisijai. Dabar transporto ir turizmo komiteto vardu ponas Zylė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją poną Vanderkamp, pasiekus susitarimą su taryba. Transporto komitete mes šį klausimą nagrinėjome kelių saugos e, požiūrių. Nes būtent šios transporto priemonės sukelia nemažai e, nelaimių keliuose. Taigi labai svarbu, kad būtų taikomos taisyklės mopedams, motoroleriams, e, tam tikroms viratėms priemonė, transporto priemonėms, kad būtų nustatyti atitinkami techniniai reikalavimai. Taip pat džiaugiuosi, kad yra įtraukiamos ir nekelių transporto priemonės į šį reglamentą. Tai buvo vienas iš transporto komiteto pasiūlymų. Taigi, transporto priemonės, kurios skirtos bekeliai, dažnai važinėja viešaisiais keliais ir jos turi atitikti e, saugos reikalavimus. Dėl stabdžių antiblokavimo sistemos skirtos motociklams transporto komitetas mano, kad didžiausias prioritetas yra siekti maksimalaus saugumo. Ir jeigu ateityje poveikio vertinimas įrodys, kad stabdžių antiblokavimo e, sistemos gali padidinti ir motociklų saugumą, tai manau, kad šie reikalavimai turi būti įtraukti ir į šį reglamentą. Ir galiausiai pasakysiu, kad e, remiu tą sprendimą įtraukti enduro ir trialo motociklus į šio reglamento taikymo sritį. Ačiū. Grazie, ora la parola agli oratori per i gruppi politici. Ačiū dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu ponė Galpels. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėjus parengus šį pranešimą. Tas pranešimas buvo rengiamas ilgai ir atkreipia mūsų dėmesį į šį sektorių. Taip pat atkreiptas mūsų dėmesys ir į reikalavimus, kurie turėtų būti keliami gaminančios transporto priemonės. Tačiau turėtume neužmiršti, kad dviračių transporto priemonių pramonė yra labai svarbi užimtumo prasme. 90 procentų ES e, gamybos yra sutelkta šimta, šimte įmonių maždaug 10 procentų gamybos vyksta mažose įmonėse visoje Europos Sąjungoje. Yra tam tikrų direktyvų, normų, reikalavimų, pavyzdžiui, susijusių su aplinkosauga. Jie buvo nustatyti 2006 metais. Komisija vėliau nusprendė kai ką keisti ir po keliarių metų bus apibrieštos naujos automobilio euro klasės. Daug dėmesio yra skiriama ir motociklų saugos didinimui. Tai yra vienas iš ES strateginių tikslų šioje srityje. Taigi svarbu šiam klausimui skirti deramą dėmesį, kad būtų sukurta didelė pridėtinė vertė. Kad geriau veiktų vidaus rinka, reikia geresnio reglamentavimo, geresnio techninių aspektų reglamentavimo, taip pat reikalinga ir prieiga prie techninės priežiūros informacijos. Taip pat labai svarbu, kad remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų srityje vyktų tinkama konkurencija. Kalbant apie gamintojų interneto svetainės, Svarbu, kad ir čia būtų nustatyti techniniai reikalavimai ir kad būtų imtasi tikslinių priemonių, kad būtų užtikrinta prieiga ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra labai svarbu. Pranešime minima daug teigiamų dalykų, tačiau minimi ir tam tikri trūkumai susijęs su rinkos priežiūra. Reikia čia kurti veiksmingesnę sistemą. Taip pat yra daromas skirtumas tarp e, tuos gaminius, kurių tipo, pat, tipas patvirtintas ir nepatvirtintas. Taigi, apskritai galėtume teikti, kad e, variklinių transporto priemonių tipo tvirtinimai ateityje bus racionalizuoti. Pranešėjas tikrai puikiai padirbėjo. Ir manau, kad ateityje mums tiesiog reiks e, įgyvendinti tuos tikslus, kurie suformuluoti pranešime, taip pat reikės įgyvendinti ir priimamus teisės aktus. Ačiū. Grazie per. <coughs> Ačiū. Ačiū esinti grupiai. Vestfal, dvi su pusė minutės. Pane pirmininkė, komisarai, ponės ir ponai. Kartais visai apsimoka laukti rezultatų ir šiuo atveju, man atrodo, dirbę taip ilgai ties e, šitą temą mes iš tikrųjų pasiekėme gerų rezultatų, nors ir užtrukome ilgiau negu planavome. ir atsirado daugiau galbūt tokių problemų, kurių mes anksčiau galbūt ir nematėme. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti labai pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Ir netgi darinti su valstybėmis nerėmis mes taip pat pasiekėme nemažai. Kaip savo grupės, grupėje savaujantį pranešėjai, galiu pasakyti, žinoma, galbūt galėjo būti geriau Tačiau, ką aš turiu galvoje, aš noriu pasakyti, kad būtų buvęs saugiau, jeigu mes labiau pabrėžtume e, su transporto priemonių saugos reikalus, aš turiu galvoje ir keleivių saugos, ir vairuotojų saugos. Tiek daug nelaimingų atsitikimų Aš turiu galvoje motociklus čia Europoje. Nelaimingi atsitikimai, kurie dažnai baigėsi ir mirtimi. Atrodo, jų iš tikrųjų per daug. Žmonės važiuojantis dviračiais ar triračiais, tai triratinio transporto priemonėmis rizikuoja labiau. Taip, man atrodo, mums reikia rasti būdą tai sustabdyti net vienas žuvęs žmogus kelyje yra vienu žuvus žmogumi per daug. Reikia pasitelkti uh, technologijas, antiblokavimo stabdžių sistemą, man atrodo, galima žengti pirmin, tiesiog ir pasiekti ir ekonomiškumą, desnė, tai visiems aišku. mes sugebėjome užtikrinti, kad būtų 2016 metų e, visas atipo transporto priemonės. Būtinai turės įdėkti sistemas, aš turiu galvoje gamintojai, privalomai turės įdėkti šitas sistemas. Mes taip pat kalbame ir apie na, tą kombinuotą stabdžių sistemą tačiau nesugebėjome patobulinti pirmojo komisijos pasiūlymą. Na, būčiau norėjusi daugiau pasiekti. Manau, kad tiesiog komisija per lietai yra dirbama. Buvo pirmas pranešimas 99 metais. Reikės surinkti duomenis iš visų valstybių narių. Ir po to tie duomenys buvo siunčiami ir komisijai, parlamentui, ir tarybai. Visos institucijos turėjo peržvelgti juos ir pasižiūrėti, kaip užtikrinti, kad šitas antiblokavimo stabdžių sistemas būtų privalomas. Tam reikėjo diskusijų ir būtent todėl e, dabar mes tiesiog stengiamės laikas dar išlikusias problemas išspręsti. Man atrodo, kad tikiuosi, kad ateityje mes iš tikrųjų pamatysime žymiai mažiau avarijų nelaimingų atsitikimų keliuose. Ačiū. Ačiū Ildain grupės vardu. Panas man tas trys minutės. Labai ačiū. Ne pirmininkės. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms ir panai kancleriai e, už bendradarbiavimą. Jų darbas, jų pagalba iš tikrųjų buvo labai reikšmingi, ypač e, kuriant visą aplinką, naudinga ir vartotojam, e, kaip per kalbu tai, kas domina mane, žinoma. Taip, daugelis dalykų, kuriuos mes aptarėme, yra tokie techniški dalykai. Netgi kaip, netgi technokratai tiesiog galbūt paskendo įvairiuose detalėse. Bet vis dėlto norėčiau čia matyti, pamatyti daugiau na, politinių dalykų, politinių svorių. Na, žinoma, mes kalbame apie baterijas, elektromobilius, visai tai gerai. Mes kalbame apie tipo patvirtinimą, tačiau ar mes kalbame apie matomumą, kada mes kalbame apie kelių saugumą. Ar mes norime tiesiog parašyti, kad pagaminta Europoje, kada leidžiame mašiną, pavyzdžiui, kaip yra nurodoma kilmės šalis, kaip galima apsisaugoti nuo a, tokios na, neteisingos, ne, neteisėtos konkurencijos. Tipo patvirtinimas, žinoma, yra kažkas, na, nu, net, net taip lengvai yra pasiekiama. Na, Pavyzdžiui, vairuotojams reikia kuo galima mažiau šitų taisyklių. Aš norėčiau, kad būtų mažiau taisyklių, kuriuom aš turėčiau paklusti. Na, dažnai tiesiog gaunate vairuotojo teisės dar visiškai, kai esate jaunas, o po to technologijos keičiasi, viskas labai keičiasi, kaip mes galime užtikrinti saugą čia. Tačiau ateityje, manau, kad e, toksai pranešimas kaip šitas, dokumentas kaip šitas, e, kaip aš sakiau, turėtų turėti daugiau to politinio svorio, ne, nepaskesti vien techninėse detalėse. Ir tikiuosi, kad na, vis dėlto bus teigiamai žiūrima į šitos pranešimus, nepaisant visų tų detalių, kurias aš paminėjau. Ačiū pirmininkė. Kaip komiteto pirmininkas, E, buvau ne tik komiteto pirmininkas, bet ir šešėlinis pranešėjas abiejų jų šių pranešimo atžvilgių. Taigi aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų tokį rimtą požiūrį iš juos labai rimtus klausimus. Žinau, kad kartais yra bandoma galbūt akcentuoti politinius aspektus, bet iš tikrųjų abu šie dokumentai yra labai svarbus pramoniai, svarbus įmonėms. Kalbant apie motociklus, labai svarbu akcentuoti aplinkosaugos ir saugumo aspektus. Taip pat prisiminkime, kad į šią kategoriją įtrauk, įtrauktos ir kitos dviratės ir triratės transporto priemonės. Jos tampa vis populiaresnės miesto aplinkoje, padeda mm, saugoti aplinką nuo anglės dvideginio teršalų ir norėčiau ypač padėkoti ponui Vandekampui, nes jis pasistengė, kad visi pokyčiai, kurie padaryti, yra padaryti dėsningai, racionaliai ir yra įgyvendinami dabar dėl žemės ūkio technikos ir traktorių. Čia buvo daugiau problemų įtraukti tos kitos žemės ūkio transporto priemonės. Čia kalbame apie labai sudėtingas taisyklės, bet dabar mes tikrai turime ES lygmens tipo patvirtinimo reikalavimus ir dabar gamintojai turės pateikti savo produktus tipo patvirtinimą ir turėsime bendrą standartą. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad yra įtraukti reikalavimai susiję su didesnio greičio traktorių gaminimu. Yra atskirtos kai kurių transporto priemonių kategorijos ir dar norėčiau pabrėžti sėkmingą bendradarbiavimą tarp abiejų pranešėjų. Manau, kad komitete buvo itin sėkmingai dirbama. Aišku, dar viso darbo nebaigėme, nes dar liko neišspręstas deleguotojų klausimų, deleguotojų aktų klausimas ir mes labai atidžiai seksime tolesnę eigą. Norime būti tikri, kad pasirinkti sprendimai bus tinkami visoms suinteresuotams šalims. Ačiū. Toliau ponas Bofton. Ačiū, pirmininkė. Mums aktualus 18 straipsnio klausimas. Nėra, yra pateikti tinkami įrodymai dėl čia pasiūlintų nuostatų. Prieš keletą metų atliktas poveikio vertinimas tai aiškiai rodo. Viską reikia sieti su rengiamomis vairuotojų teisų direktyvomis. Jeigu jų nebus paisoma ir bus kalbama tik apie saugumą ir aplinkos apsaugą, tai kodėl į šį reglamentą neįtraukiamos kai kurios kitos transporto priemonės? Taip pat nėra baigtas poveikio vertinimas dėl. Dėl garantinių paslaugų rinkos. Taigi, kai kurie sprendimai nėra pagristi poveikio vertinimu ir kai kurios dokumentus svarbius mums mes pamatėme tik šį rytą. Taip pat dokumentai, kurie buvo pateikti jau prieš kurį laiką Europos parlamentui, nebuvo ilgą laiką prieinami visuomeniai. Taigi trūksta skaidrumo Kalbant apie šiuos rengiamus teisės aktus, ir parlamentas neįsigilino į visus pateiktus pasiūlymus prieš rydienos balsavimą. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad balsavimas būtų atidėtas ir kad būtų tinkamai vadovaujamasi demokratinė procedūra. Ačiū. Toliau GUE frakcijos vardu ponas Henin. Ačiū pirmininkė. Jeigu bandome reglamentuoti viską, tai galiausiai tas reglamentavimas bus nebeveiksmingas. Ar mes iš tikrųjų e, manome, kad dviratės, triratės transporto priemonės, motoroleriai visi yra toje pačioje transporto priemonių kategorijoje? Žinoma, ne mums reikalingos pakategorės. Pakalbėkime apie keturates transporto priemonės, apie keturračius. Pastaraisiais metais e, jų populiarumas išaugo ir šios transporto priemonės ne visada yra naudojamos saugiai ar saugioje aplinkoje. Dažnai uh, Jos sukelia nelaimingų atsitikimų. Dažnai nesilaikoma saugumo reikalavimų. Prancūzija, Prancūzijoje 61 procentas visų avarijų, kurias sukelia keturačiai arba dviratės ar triratės transporto priemonės, yra sukelti vaikų, galime sakyti, asmenų vairuojančių šias transporto priemonės, kurioms dar nėra 18 metų. Taigi mums reikia labai konkrečių reikalavimų susijusių su saugumu. Turime užtikrinti, kad būtų apsaugoti ir vairuotojai, ir kiti eismo dalyviai. Ir nereikėtų kalbėti vien tik tai apie aplinkos apsaugą ir panašiai. Turime užtikrinti saugumą. Cominciando con l'onorevole Mitchell per tre minuti. Ačiū dabar kalbėtojai savo vardu, ponas Mitchell. Pirmininkė, ačiū, noriu padėkoti pranešėjams, e, ponui Vandenkap ir ponui Panceriai, už pranešimus. Dalyvaujant komisijos nariui, norėčiau pasinaudoti progą ir išreikšti susirūpinimą dėl tam tikrų komisijos siūlomų e, kelių saugos reikalavimų, kurie buvo įtraukti į techninės apžiūros teisės aktų paketą. Dabar dviratės ir triratės transporto priemonės e, pagal komisijos pasiūlymą turės pereiti techninės apžiūros patikrinimus. Aš nesu įsitikinęs dėl tų apžiūrų tikslingumo. Komisijos studija parodė, kad tik maždaug vienas procentas nelaimingų atsitikimų, avarijų, kurios sukelia, kuriuose dalyvauja motociklai, yra susijęs su techniniais dalykais. Žinoma, kelių sauga, kelių eismo sauga yra svarbiausias dalykas, tačiau e, galvodami apie techninius reikalavimus, mes turime išsamei palyginti šalių patirtį. Pavyzdžiui, Niderlanduose motociklų avarijų skaičius yra vienas mažiausių Europoje, tačiau motociklams ten nėra taikomas techninių apžiūrų reikalavimas. O Švedijoje periodinės techninės apžiūros motociklams yra privalomos. Anksčiau jos būdavo atliekamos kasmet, jei motociklas senesnis nei dešimties metų, tačiau 2004 metais reikalavimai buvo pakeisti ir dabar techninės apžiūros atliekamos kas dviejus metus. Ir kiek man yra žinomas šis sprendimas, e, niekaip nepaveikė Švedijos motociklo avarijų statistikos. Ir yra įrodyta, kad E, nustačius šiuos reikalavimus, e, jų sukeltos sąnaudos būtų 1,2 milijardo eurų ir tos sąnaudos tikrai būtų didesnės už tų reikalavimų teikiamus pri, privalumus. Pažvelkime į įrodymus. Reikia vadovauti subalansuotų požiūrių į šią sritį, ypač šiais sudėtingais laikais, kai papildomos išlaidos gali būti nepakeliama našta piliečiams ir jų šeimoms. Ir taigi tie pranešimai, kuriuos mes šiandien nagrinėjame, yra svarbus žingsnis siekiant supaprastinti teisės aktus ir siekiant užtikrinti, kad e, per vidinį derinimą transporto priemonės taps saugesnės. Tačiau labai svarbu politiką derinti vis, visoje ES, tačiau tai reikia daryti tik tada, kai tokio derinimo poveikis bus realus. Ačiū. Ačiū dabar ponė Cikau. Ačiū, pirmininkė. Kuriant vidaus rinką, reikėtų pakeisti visoje Europos Sąjungoje mm, galiojančias tipo tvirtinimo procedūras. Reikia galvoti apie profesinę saugą, apie aplinkos saugą ir derinti aplinkosauginius reikalavimus, kurie yra taikomi varikliams. Čia mes turime galvoti ir apie žemės ūkio ir miškų ūkio transporto priemonės, taip pat keturrates transporto priemonės arba kvadriciklus. Reikia naudoti naujas technologijas, reikia užtikrinti geresnę rinkos priežiūrą. Žemės ūkio ir miškų ūkio transporto priemonių tipo tvirtinimas numatytas ES lygių neturėtų paveikti nacionalinių taisyklių, nes yra nustatytos konkrečios taisyklės dėl didžiausio leistino greičio, dėl vairuotojų pažymėjimų ir dėl tam tikrų kelių ruožų naudojimo. Kad geriau veiktų vidaus rinka ir kad laisvai judėtų prekes ir paslaugos, turime užtikrinti neribotą prieigą prie remonto ir techninės priežiūros informacijos. Tai turi būti padaryta, numatant standartinės formas ir rinkoje teikiant tikslę informaciją. Taigi reikėtų techninės specifikacijas skelbti gamintojų interneto svetainėse. Toliau mopedų, dviračių, transporto priemonių reglamentavimas yra taip pat labai svarbis rytis. Ir kai kyla problemų dėl šių transporto priemonių, dėl jų sudėdamųjų dalių, jeigu transporto priemonės netitinka tipo patvirtinimo, tokia transporto priemonė neturėtų atsirasti rinkoje ir neturėtų būti registruojama. Taip, kitas kalbėtų dvi minutės. Ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Na, tam, kad veiktų vidaus rinka, labai svarbu, kad šitos e, tipo patvirtinimai reglamentai, reglamentuojant aktai būtų suderinti visose valstybėse narėse abipusis e, tipo pripažinimo. Pripažinimas. Pavyzdžiui miškininkystėje, žemės ūkyje. Transporto priemonės vaidina nepaprastai didelį vaidmenį ir dažnai kyla įvairių pavojų darbe ir mes nekreipiame pakankamai dėmesio saugai. Saugios transporto priemonės yra nepaprastai svarbios, kuriant saugią aplinką, darbo aplinką. Ir bendras visom valstybės narėms tipo patvirtinimas padėtų tikrųjų, užtikrinti tai, kad būtų naudojamasi saugomis priemonėmis. Žinoma, reikalingas tam tikras lankstumas, kada kalbame apie nacionalinius teisės aktus. Taip, mažiems gamintojams e, tiesiog jie turėtų turėti galimybę dirbti su nacionaliniu mastu patvirtintų tipų. Uh, O kai dėl didžiausio leidžiamo greičio, žinoma, tai turėtų būti reglamentuojama nacionalinis teisės aktas. Ačiū. Panas e, Rosy, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų dviem pranešėjim, ypač ponai Panceriai, e, kuris parodė savo sugebėjimus e, tiesiog na, dirbti suderinti e, dvi tokias temas. Mes kalbame ir apie dviračius, triračius ir keturatės e, transporto priemonės, taip pat e, transporto priemonės naudojamas miškininkystė, žemės ūkija. Taip, man atrodo, kad vieningai pritarsime nuostatom šitų pranešimų. Na, kada kalbame apie aplinkos saugus dalykus ir saugą, taip Bet kada mes kalbame apie o, miškininkystėje naudojamų transporto priemonių patvirtinimą, mes nebūtima tiesiog jom primesti tam tikrus reikalavimus, kad jie atitiktų tam tikrus labai aiškius techninius reikalavimus. Taip, ypač negali, negalima kalbėti, pažiūrėjau, apie traktorius lygiai taip pat, kada kaip kalbama apie laisvalaikio metu naudojamas transporto priemonės arba laisvalaikio tikslais naudojamas dviratės, triratės priemonės, čia yra skirtingi dalykai. Vienas a, dalykas, kuris galbūt iš tikrųjų yra svarbus, mums reikia a, tiesiog atsargiai žiūrėti į vairius įpareigojimus keliamus gamintojam. Manau, kad, kad visi balsuosime palaikydami šitos du pranešimus ir visi išdėstytas nuostatas. Žinoma, mums reikia aiškesnių, skaidresnių taisyklių. Ponas Reginis, trys minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad aš labai patenkintas atliktų darbų, ypač pono Vandakampo atliktų darbų. Aš pats esu važinėjau motociklu ir manau, kad nepaprastai e, svarbu įsiklausyti tas nuostatas. Aš esu gavęs daugybę elektroninių laiškų iš motociklininkų visoje Europoje. Na ir turiu pasakyti, kad neturime pamiršti, kad vienas iš mūsų parlamento pagrindinių dalykų, pagrindinių tikslų yra užtikrinti saugą keliuose. Na, reikia taip pat prisiminti įpareigojimus, kurie tikėmi CBS, CBS. Na, svarbu, kad būtų atkreiptas pakankamas dėmesys į šviesas Mes žinome, kad motociklininkai aštuonis kartus dažniau papuola į nelaimingus atsitikimus negu kitų transporto priemonių vairuotojai. Šito mes negalime paneigti. Tikiuosi, kad motociklininkai supras, kodėl šitas reglamentas toks svarbus. Aš labai džiaugiuosi, kad vyko trišalis, e, na, tas trialogas e, visų institucijų ir kampat šią temą, nors kartais visas procesas vyko labai lietai, tačiau jau galų galę mes turime beveik e, parengti reglamentą. Ir mes visi europiečiai turime dirbti kartu, kad galėtume sumažinti mirčių keliuose skaičių. O kai dėl kito pranešimo, pono Panzerių pranešimo, kuriame kalbama apie traktorius ir miškininkystė vartomis traktorius. Na, aš irgi esu iš dalies patenkintas, kad uh, tiesiog buvo pasiektas tam tikras balansas ir kad užkitas kelias per didelį biurokratijai. Na vėlgi, kai grįžtame prie aplinkos, aplinkos ir lygiai taip pat vidaus rinkos, čia reikia staptelėti ties e, traktorių pardavimu. Ir aš tikrai tikiuosi, kad e, dokumentas padės sukurti konkurencingą rinką traktoriams Europoje. Ačiū. Na, o dabar tiesiog, na, bandysiu pagauti akį. Ačiū pirmininkė. Motociklininkai labai dažnai patenka į avarijas ir aukų šio avarijų skaičių reikia stengti sumažinti. Iš tikrųjų, motociklininkams kelia didesnė, e, kyla didesnė rizika nei automobilių vairuotojams, todėl aš manau, kad reikia toliau stengti supaprastinti teisės aktus. Taigi, iš tikrųjų tinkamai akcentuojami aplinkos apsaugos saugumo ir rinkos priežiūros reikalavimai. Tačiau taip pat turime siekti gerinti vidaus rinkos veikimą ir siekti apsaugoti esminius, svarbiausius visuomenės interesus. Tik taip mums pavyks pagerinti miesto transportą. Aš manau, kad e, pasiūlymo ekonominiai aspektai ir saugumo aspektai yra itin svarbus. Būtina geresnė vidaus rinkos priežiūra. Mums reikalingi privalomi reikalavimai šioje srityje. Ačiū, ponė Frindekas. Kolegos, pasiektas kompromisas padės pasiekti aiškesnių, paprastesnių reikalavimų. Šie reikalavimai yra itin svarbus, e, turint omenyje, kiek kelių eismo dalyvių vairuojančių šias transporto priemonės patenka į nelaimingus atsitikimus. Tačiau visi keliami reikalavimai turi būti pagristi. Šiemet, šių metų pradžioje, kreipiausi į komisiją ir paprašiau pateikti konkrečius skaičius susijusius su stabdžio antiblokavimo blokavimo sistemų naudojimu. Paprašiau kitų konkrečių duomenų komisija, man tiesiog nurodė savo poveikio vertinimą, kurį aš be abejo perskaičiau. Tačiau jeigu tame poveikio vertinime būtų mano pageidauti duomenys, tai aš nebūčiau komisijos klausiusi. Taigi dar kartą prašau komisijos pateikti mano prašytus duomenys, kad aš savo rinkėjus galėčiau informuoti tinkamai apie kelių eismo klausimus. Černitski. Pirmininkė, gerbimi kolegos, Šiandien Europos parlamente Italijos vakaras. Italija pirmininkauja posėdžiui ir komisijos atstovas Italas, o kalbame labai svarbiais klausimais ir aš kalbu kaip buvęs transporto komiteto narys. Šias pareigas jau dviejus su pusė metų. Šiandien svarstamas klausimas yra labai svarbus. Tiesa, neįmanoma visko reglamentuoti ir aš pats ne už tokią praktiką, tačiau praktiškai reikia konkrečių reikalavimų. Labai daug motociklininkų patenka į avarijas, labai daug jų žūna, taip pat ir mūsų šalyje. Ir mm, šioje salėje yra mm, šiandien Lenkijos atstovas Europos parlamente, kuris vos nežuvo avarijoje ir būtent todėl sužalotas šiandien negali čia dalyvauti. Taigi aš pritariu šiems pranešimams. Panas Paška. Ačiū. Reikalavimų supaprastinimas dviratėms ir triratėms transporto priemonėms yra tinkamas. Vis dėlto gamintojai ir tiekėjai susidurs su kai kuriais naujais sunkumais, nes privaloma ABS sistema šios transporto priemonėms neišvengiamai šių sistemų privalomas įdėgymas bus susijęs su papildomomis sąnaudomis. Reikės tobulinti gamybą, tai dar labiau pakels šių transporto priemonių kainą. Tikėkime, kad ši, šias išaugusias sąnaudas iš tikrųjų atsvers, padidėjęs saugumas ir aplinkos apsauga. Tikėkime, kad ES piliečiai būtent taip supras šios pasiūlymus. Ačiū, jeigu daugiau prašančių žodžio nėra, tai dabar komisijos atstovui ponui Tajani žodis. Pone pirmininkė, Europos parlamento nariai. Iš tikrųjų, šis klausimas ar ši diskusija yra techninė ir Galbūt atrodytų, kad ne šioje salėje, o labiau techninėme posėdėje reikėtų šios klausimus svarstyti. Tačiau vis dėlto mes pasiekėme politinių susitarimo. Pasitiksėkėme susitarimo dėl techninių reikalavimų, kurie padės užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Kalbėjom, kalbame apie standartus, kurie padės supaprastinti dabar galiojančius teisės aktus ir reikalavimus. Taigi viskas mūsų piliečių labui. Norime standartų ir taisyklių, kurie taip pat ir saugotų aplinką ir būtų palankus mūsų įmonėms ir didelėms, ir mažoms, kurios veikia transporto priemonių gavybos sektorėje. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, mes iš tikrųjų pasinaudojame galimybę nustatyti tipo patvirtinimo procedūrą žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms. Tai yra svarbus mūsų politinio proceso rezultatas. Jis bus svarbus įmonėms svarbus ES pramoniai. Mes turime visada derinti savo teisės aktais statomus reikalavimus su technikos pokyčiais ir technologinė pažanga. Tikimės, kad pasiūlytas teisės aktas padidins ir konkurencingumą. Ponas Mendes dabar jau išėjo iš šios salės, tačiau jis kėlė klausimą dėl rinkos priežiūros ir kalbėjo apie padirbtas detalės. Pavyzdžiui, Italijoje, Milane, iš tikrųjų labai aktyviai veikiame susiekant, nustatant padirbtas detalės ir padirbtus dirbinius. Ir aišku, svarbu turėti tinkamus pajėgumus ir nustatyti ne vien padirbtus žaislus, batus, bet ir transporto priemonių dalis. Komisijai aktualus šis klausimas Ir šie klausimai bus sprendžiami kalbant ir apie dviratės ir triratės transporto priemonės, apie kurias šiandien ir kalbame. Taigi mes tikrai užtikrinsime, kad būtų keliami atitinkami reikalavimai tiekėjams. Ir galiausiai dėl nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų. Europos komisija neturi savo priežiūros ar priežiūros institucijų mes pasitikime valstybėmis narėmis. Būtent valstybės narės turėtų užtikrinti rinkos priežiūrą ir vengti klastočių patekimo į rinką. Taip pat turime užtikrinti, kad visose valstybėse narėse veiktų panašus reikalavimai ir būtų užtikrintos lygios galimybės. Ir aš poniai Vendegast pateiksiu jos prašytus duomenys, kuriuos ji galėtų perduoti savo rinkėjams. Aš tikrai suteiksiu visą informaciją, kurią mes turime. Dabar, ko gero, man belieka tik padėkoti abiems pranešėjams. Deja, negaliu ponui Vandekampui padovanoti motociklo ar ponui padėti traktoriui, bet visi šių transporto priemonių vairuotojai ir gamintojai tikėkime džiaugsis priimtų naujų teisės aktų. Du minutį. Ačiū komisijos nariui, dabar žodis ponui Vanderkap, dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė, Visų pirma, norėčiau labai padėkoti komisijos nariui už jo atsakymą. Dėkoju ir kolegoms, kurių daugumos šioje salėje nebėra. Ačiū Jums už išsakytus pagirimus ir už paramą. Ta parama aš jaučiau jau kurį laiką ir labai atidžiai klausiausi, ką sakė komisijos narys. Jis teigia, kad pramoniai suteiks tam tikro laiko o deleguotojų teisės aktų ir gyvendinimo aktų prieimimas neturėtų per daug ilgai užtrukti, nes reikia, kad pramonė turėtų pakankamai laiko naujoms taisyklėms ir reglamentams įgyvendinti. Komisijos narys neminėjo tyrimo susijusių su e, stabdžių antiblokavimo sistemomis skirtomis motoroleriams. Taip pat nekalbėjau ir apie Euro 5 standartą, bet aš esu įstikinęs, kad jis atsižvelgs į mano pastabą šią temą. Ir paskutinis klausimas, ar greičiau pastaba šioje diskusijoje. Ar mes užtikrinsime tinkamą komunikavimą naujo reglamento tema? Mes Siekiame reglamentavimo supaprastinimo, siekiame, kad remonto ir techninės priežiūros informacija būtų kaip galima aiškesnė, tai svarbu valstybėms narėms. Dėl to, ką sakė ponas Bafton, jeigu jis būtų daugiau dalyvavęs diskusijose, būtų galėjęs padaryti e, daugiau poveikio galutiniam rezultatui. Tačiau aš jį diskusijoje pamačiau pirmą kartą ir gaila, kad jis jau išėjo. Ir dar baigdamas pasakysiu, kad neseniai įsigijau naują BMW markės motociklą. Manau, kad tai yra mano indėlis į šią pramonę ir tai paliekame mažiau vietos japoniškai produkcijai. Dabar ponas Panseri dvi minutės. Ačiū, kalbėsiu trumpiau nei dvi minutės. Noriu padėkoti kolegoms ir ponui Vandenkamp. Dėl traktoriaus nežinau, kur jį dėčiau, jeigu tokią dovaną man įteiktumėte. Nelabai ką turiu pridurti, manau, kad ši diskusija parodė, kad mes sutarėme dėl pasiūlymo, dėl miškų ir žemės ūkio transporto priemonių reglamento. Ir tikiuosi, kad mes pasieksime numatytų rezultatų. Ačiū, baigiame bendras diskusijas, balsuojama šią temą bus rytoj vidurdienį. Kitas posėdis vyks rytoj, antradienį, lapkričio 20 dieną, nuo 8.30 iki 14.30, nuo 15 iki 20.